terapijos rytį. Ir čia reikėtų galvoti apie laikotarpį po Stokholmo programos. Ir aš nekantrai laukiu šią temą Libe komitete vykstančių diskusijų. Ačiū komisijos nariai. Diskusiją baigėme. Balsavimas dėl siūlomos rezoliucijos šio klausimų vyks rytoj 12 valandą. Kitas darbo atvarkės punktas yra žodinis klausimas dėl Europos ekonominės erdvės ateities. Ir žodį suteiksime pirmiausia pranešėjui Ponui Koferati. Grazie, Presidente. Signora Komisario. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Tai, apie ką čia šiandieną kalbu, yra susijęs su Europos ekonominės erdvės ateitimi, tai yra galimybė pakoreguoti tam tikrus šios erdvės apribojimus, šios struktūros apribojimus, įleidžiant į ją naujas valstybės. Jūs žinote, kad uh, sutartis dėl Europos ekonominės erdvės e, e, ir buvo priimtas 94-aisiais sustarimais ir jis yra taikomas tų valstybių, kurios, e, e, trečiųjų valstybių, kurios užsijima bendra prekyba su ES valstybėmis narėmis, tokiu būdu turėdamos galimybę pasinaudoti ES e, vidinę rinką, nebūdamos jos narėmis. Ir šiandieną turime galimybę ne tik tai peržiūrėti šios ES erdvės poveikį, bet ir išanalizuoti nedidelių Europos valstybių, Andoros, San Marino ir Monako e, prašymų sustiprinti, išplėsti mūsų santykius su jomis, sustiprinti mūsų prekybinius ryšius. Šios valstybės nori ateityje taip pat dalyvauti sąjungos sistemoje ir priklausyti struktūroms, likšaliniams e, e, struktūroms ir tarp instituciniai dimencijai. Kokios yra galimybės? Komisija paminėjo dvi. Viena yra susijusi su valstybėm galimybė sudaryti e, bendrą asociacijos susitarimą su ES, o kita galimybė tai yra tų trijų mikrovalstybių narystė Europos ekonominėje erdvėje. E, kitas atskiras klausimas yra Šveicarija. Tai yra vienintelė valstybė, kuri šiuo metu yra Europos ekonominės erdvės narė, tačiau niekuomet oficialiai atsiprašau, yra e, Europos laisvos priekybos asociacijos narė, tačiau niekuomet nepriklausė oficialiai Europos ekonominiai erdvėjai dėl to, kad Šveicarijos piliečiai e, referendume pasisakė prieš tokį stojimą. Ir dabar mes turime galimybę taip e, šia, naudoti, imti, išplėsti tas struktūras, kad jomis galėtų naudotis ir mažosios valstybės, minėtosios mikrovalstybės. Taigi, kokio, ke, kokiu keliu norime eiti? Ar norime likti prie Šveicarijos pavyzdžio ir išsaugoti, toliau plėtoti tokius gerus santykius su jie dvišalių pagrindų, kadangi jie iki šiol pasirašė daugiau kaip 120 e, sektorinių dvišalių susitarimų su ES. Taigi daugelis klausimų yra tiesiog retorinio pobūdžio, kadangi juos atsakyta e, per tuos susitarimus. Galbūt komisija mano, jog atėjo laikas e, peržiūrėti tą egzistuojančią struktūrą, nes 94 metai yra tolimas, e, tolimi metai, praėjo beveik 20 metų ir buvo, gal, būtų galima daryti išvadas, ar šis susitarimas e, mums davė daug naudos ir ar verta jį plėsti. Ir galbūt jį rei, tą sustarimą reikėtų pakoreguoti, atsižvelgiant į kitų valstybių, trečiųjų valstybių interesus ir pageidavimus. Taigi tos minėtos dvi galimybės mūsų manimų gali e, vienaip ar kitaip dar sustiprinti Europos vieningos e, rinkos e, veiksmingumą. Kitas klausimas, susijęs klausimas būtų toks. Ar komisija svarsto, kokį bendrai rinkai turės įtaką galimas Europos ekonominės erdvės susitarimo e, išplėtimas į, e, įtraukiant į ją Andorą, San Mariną ir Monaką. Ir būtent naudojantis šiuo instrumentu, šios šalis galės plėtoti glaudesnius e, komercinius ryšius. Mūsų Prekybiniai ryšiai be abejo jau yra, e, turi tikrai gilės tradicijas, tačiau mes galėtume jas dar labiau įtvirtinti. Ir e, galbūt žiūrėti ne tiek į Šveicarijos pavyzdį, kiek atsižvelgti į kitas valstybės, kurios pageidauja įstoti į šią erdvę. Ir e, galbūt galėtume remtis į likščiolinę praktiką ir, egzist, ir patirtimi ir pasvarstyti, kaip e, minėtos valstybės galėtų priartėti prie ES e, e, aktyviau įsijungdamos į jos vieningą rinką. Būtų įdomu ir svarbu išgirsti jūsų nuomonę. Dėkoju dabar komisija Malmström. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama snary, aš atsakysiu jūsų, jūsų klausimais iš eilės. Kaip žinote, uh, Europos ekonominės erdvės sustarimas buvo sustarytas jau prieš 20 metų ir aplinkybės tuo metu buvo visiškai kitokios negu kad šiandienos pasaulyje. Mes žinome, kad aplinka pasikeitė ir mes džiaugiamės e, peržiūrą dėl sudarties funkcionavimo, kurią parengė Lichtensteinas, Norvegija ir komisija praėjusiu metu gruodžio mėnesį. Mes manome, kad sustarimas ir toliau funkcionuoja apskritai patenkinamai Mes džiaugiamės pastangomis, kurias įdėjo trys e, šalis praeitie siekdamos įtraukti tam tikras sritis į EEE e e susitarimą, tačiau mes norime, kad šie klausimai būtų sprendžiami prioritetiniu būdu. Būtina garantuoti veiksmingumą, tvarumą ir galiausiai vidaus rinkos patikimumą. Todėl visos šalis susijusios su EEE e e susitarimo funkcionavimu turi laikytis šių principų. Iš ES pusės būtina peržiūrėti EE e susitarimo funkcionavimą tam, kad išvengtume nesubalansuotų vidaus rinkos taisyklių įgyvendinimo. Teisės aktai įsteigiantis tokias institucijas taip pat turi tinkamai funkcionuoti, įskaitant ir trečiasis šalis, įskaitant EFTA šalis kaip stebėtojas ar visateisis narės. Pastangos ir toliau dedamos, kad būtų rasti tinkami sprendimai. Pavyzdžiui, finansavimas tam tikrose srityse kelia ypač daug iššūlių EFTA šalims, ypač kalbant apie įgaliojimus, kurie buvo sudėkti Europos priežiūros agentūrai. Taip pat e, svarbi ir kita priežiūros institucija. E, dviejų ramščių e, struktūroje ES vaidmuo atspindėjo tą vaidmenį, kurį atliko EFTA ramstis. Tačiau būtina, kaip numato tam tikri reglamentai, turėti ir tam tikrus reguliuotojus. ES ir EFTA turi skirtingą įsivaizdavimą dėl to, ar FSA būtų suteikiami tokie patys įgaliojimai. Dėl to dar mums reikia surasti galutinį sprendimą dėl ekonominio bendradarbiavimo. Jūs taip pat uždavėte klausimą dėl Andoros, Monako ir San Marino. Praėjusiu metu, lakurčio mėnesį, komisija paskelbė komunikatą, kaip žinote, dėl šių trijų artimų vakarų Europos ša... kaiminių. Jie numatė įvairias galimybės nuo dalyvavimo ir pradedant plataus užmojo variantais ir mažiausiai, mažiausio užmojo variantais. Buvo atlikta analizė remiantis dviem variantais. Vienas šių mažų valstybių dalyvavimas EEE. E e. Antra, susidėrėjimas dėl dar vienos asociacijos sutarties su jomis, suteikiant joms galimybę naudotis ES vidaus rinką nustatant priemonės horizontalę politiką ir institucinius mechanizmus laikantis Europos ekonominės erdvės sustarimo modelio. Dabar mes dirbame ties šią analizę, analizuojame įvairius variantus ir pateiksime Jums Europos parlamentui ir tarybai ataskaitą iki šių metų pabaigos, pateikiant rekomendacijas dėl tolesnių žingsnių. Andoros, Monako ir San Marino dalyvavimo Europos vidaus rinkoje galimas poveikis šiuo metu yra analizuojamas. Atsižvelgiant į jų mažą gyventojų skaičių, tikėtina, jog tai bus minimalus poveikis. Iš viso tai yra apie 120 tūkstančių žmonių. Vis dėlto bendras e, teisės saugos įgyventinimas yra labai svarbus, būtina nustatyti lygias galimybės ir teisinį aiškumą ES piliečiams ir ekonominiams operatoriams. Galiausiai dėl Šveicarijos. Puikiai funkcionuojanti EEE e e struktūra yra įgyvendinta. Komisijos nuomonė Šveicarijos dalyvavimas EEE e tikriausiai būtų paprasčiausias sprendimas sprendžiant tas problemas, su kuriomis šiuo metu yra susiduriama santykiuose su ES. Vidaus rinkos išplėtimas į Šveicariją atneštų naudos vartotojams Europos Sąjungoje ir Šveicarijoje. Tai atneštų naudą, kalbant apie pigesnius produktus, būtų didesnė galimybė rinktis ir taip toliau. Komisija e, šiuo metu apgalėsauja, kad Šveicarijos gyventojai nėra EE e dalis. Tačiau tai taip pat sukeltų problemų dėl vieningo vidaus rinkos taisyklių gyvendinimo. Ta būtų, būtina, būtų spręsti, jeigu Šveicarija nuspręstų prisijungti. Komisija dės pastangas, kad rastų sprendimą dėl institucinės sąrangos ir rengėsi deryboms su Šveicarija šiuo klausimu. Tikslas yra užtikrinti maksimalų skaidrumą ir teisinį aiškumą vartotojams bei rinkos veikėjams visoje vidaus rinkoje. Aš tikiuosi, jog tai atsako gerbiamo nario klausimus. Dėkuoju komisijos nariai. Dabar suteiksime žodį kolegai Andrėjas Švab PPE vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarijos narė, jau yra gana vėlu, tačiau vis tiek džiaugiuosi, kad jūs atsakėte į vidaus rinkos komiteto klausimą. Mažesnės valstybės, apie kurias jūs kalbėjote pradžioje, e, dėl jų kalbės ir mano kolegė Sančis, e, aš norėčiau sutelkti į Šveicariją, kurią jūs minėjote pabaigoje ponia komisijos narė. Kolega Koferati savo įžangoje pasakė, jog dėrybose, kurios, kurios vyksta tarp Europos komisijos ir Šveicarijos jau kuris laikas, e, tos dėrybos yra labai mums įdomios, parlamentarams yra labai įdomios, mes norime žinoti apie jas visą informaciją ir Taip pat įdomu, kokios, kokios yra e, susitarimo su Šveicarija galimybės, jeigu jinai ne, galiausiai vis tiek nuspręs neįstoti Europos ekonominę erdvę. Ir tas dvišalis susitarimas konkurencijos teisės rytyje. E, e, kaip ir kiti dvišaliai e, susitarimai yra įmanomi tik tai tada, jeigu ir Šveicarija laikosi e, abipusiškumo principo, nes konkurencijos teisės požiūrių tai yra labai jautri, jautrus klausimas. Ir kaipgi yra, pavyzdžiui, su susitarimu energetikos rytyje, ar komisija ir toliau mano, jog toks susitarimas bus įmanomas priimti tik tai, jeigu bus atitinkamai e, Šveicarijos pripažįstamas institucijos institucinė sąranga ir, e, ir sistema. Mes žinome, kad tarp Europos ir Šveicarijos yra tam tikrų ginčių ir mums reikia ieškoti kažkokių juristinių išeičių, kurios būtų priimtinos tiek Europos Sąjungai, tiek ir Šveicarijai kuri e, galėtų e, pritarti E, reikia ieškoti kažkokio teisinio mechanizmo ir išeities, kuri būtų priimtina abiems pusėms. Tai turėtų būti kažkokia nepriklausoma institucija. Dėkoju. Ponas Jartuk. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Manau, kad e, tiek Europos ekonominė erdvė, tiek ir tie 122 šalių susitarimų su Šveicarija rodo, kokią trauką E, skleidžia ES kitoms valstybėms. Mes taip pat ir matome, kad valstybės turi, tai Šveicarijos pavyzdys rodo, kad valstybės turi atsižvelgti ir savo piliečių valią, pažiūrėjau, Islandija ir Norvegija, kur, Norvegijoje ant, du kartus buvo bandyta e, klausti savo piliečių nuomonės dėl stojimo į e, ekonominę erdvę ir du kartus tai toks e, buvo, piliečiai tam pasipriešino. E, kol galiausiai e, įstojimas vis dėlto įvykto, įvyko. Taip pat mes žinome apie Lichtensteiną, kurio stojimas į Europos e, e, ekonominė erdvė galėtų būti tikr, gal, buvo tikrai naudingas dalykas ir mano manimu tos trys mikrovalstybės taip pat galėtų mums duoti naudos. Ir kaip jūs, ponia Malstrim, sakėte, yra dvi galimybės tolesnių santykių plėtojimų. Galbūt E, reikėtų ieškoti individualių sprendimų atskiroms e, e, kiekvienai iš tų trijų mikrovalstybių. Dėkoju, dabar ponas Bylan. Obszar gospodarczy realizuje założenia. Europos ekonominė, ekonominė erdvėje yra, veikia judėjimo laisvė, prekių, paslaugų, kapitalo judėjimo laisvė. E, tai yra ryšy, ES ryšys su kitomis šalimis. Ir e, šioje erdvėje e, dalyvaujančios šalis įgyvendino nemažai taisyklių, ES taisyklių, pavyzdžiui, susijusių su vartotojais. E, Andoras, San Marinas ir Monako Monakas taip pat išreiškė norą prisijungti prie šios erdvės ir taip padidėtų Um, europinė šeima. Aš taip pat pasisakau už rinkų išplėtimą, ypač kad būtų užtikrintas laisvas prekių judėjimas. Tai įgyvendinami yra tam tikri projektai, prie jų prisideda ir Norvegija ir čia turiu galvoje elektroninius viešuosius pirkimus. Aš manau, kad taip pat šią erdvę reikėtų plėsti, įtraukiant į ją ir Turkiją. Turkija jau maždaug 50 metų e, yra pasirašiusi turi pasirašiusi asociacijos susitarimą, tačiau ji nepriartėjo prie ES. Galbūt reikėtų iš naujo pagalvoti apie Europos ekonominės erdvės susitarimus ir panaikinti jų trūkumus. Pone Sančias Schmidt. Ačiū. Pirmininkė, komisijos narė, kolegos, Europos parlamentas daugelį metų nekalbėjo apie mažų valstybių prisijungimą prie ES, turiu galvoje Andoras, San Marinas, Monakas ir Monaka. Pastaraisiais metais vyko intensyvios diskusijos apie tai, kaip labiau susijęti mažas Europos valstybės su ES. Tos mažos valstybės ėmėsi milžiniškų pastangų, kad priderintų savo e, teisės aktus prie ES teisės aktų. Mes čia kalbame apie labai mažas mikrovalstybės, kuriuose gyvena maždaug 150 tūkstančių žmonių, tačiau jos yra Europos teritorijos dalis ir manau, kad mes turime glaudžių ryšių su tomis šalimis. Man ypač gerai pažįstama Andorą. Tai yra svarbi Pirėnų partnerė. Tačiau e, šios šalies gyventojai negali naudotis judėjimo laisvė, negali studijuoti ar įsikurti ES. Taigi reikia čia abipusiškumo. Turiu pasakyti, kad tos šalies studentai negali, pavyzdžiui, dalyvauti Erasmus programoje, o joje gali dalyvauti ne Europos studentai. Manau, kad Andoras San Marinas ir Monakas tikrai yra artimos šalis. Turiu pasakyti, kad Andoroje Spalio 20 dieną vyks referendumas dėl Andoros prisijungimo prie Europos laisvos priekybos asociacijos. Ir aš manau, kad mes turėtume paremti tas mažas valstybės, nemažinti jų entuzijazmo. Jų prisijungimas į, prie EEE e e tikrai yra įmanomas reikia plėtoti su tomis šalimis bendradarbiavimą, jis visiems duos naudos. Ačiū, ponas Liberatski. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos nariai Malstrom už atsakymus. Jie, jūs minėjote, kad čia galioja sutartis ir ją reikia uh, patikrinti, peržiūrėti. Taip pat reikėtų pasakyti, kad mūsų ryšiams su tomis šalimis yra tam, iškilęs tam tikras pavojus. Mes turėtume savo santykius grįsti abipusiškumu, bet to reikia neužmiršti ir proporcijų. ES gyvena pusę milijardo žmonių, kitoje pusėje turime tris um, miniatūrinės valstybės. Mes norime turėti prieigą prie tų šalių rinkų. Taip pat turime įvertinti ir poveikį, kuris pasijus joms pris, gavus prieigą prie mūsų rinkų. Žinoma, mes čia nekalbame apie plieno gamiklas ar automobilių gamiklas, bet pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, ar tos valstybės tikrai nori prisijungti prie EEE. E e. Kol kas tai dar nėra aišku. Ponas Hanslik. Pirmininkė, turiu pasakyti, kad bendroji vidaus rinka duoda naudos valstybėms narėms ir piliečiams. Jis suteikia uh, E, milžiniškų galimybių - judėjimo laisvę, galimybę susirasti darbą ar įsigyti išsilavinimą bet kurioje ES valstybėje narėje. Taip pat sudaromos sąlygos ieškoti darbo, skatinama įmonių veikla ir įmonių veikla dažnai apima daugiau negu vieną valstybę narę. Taip pat e, rinkoje skatinamas ir darbo vietų kūrimas. Didesnė rinka Europoje reiškia daugiau ekonominio vystimosi galimybių, todėl mes turėtume pritarti glaudesniems ryšiams su šalimis, kurios tų ryšių nori. Čia turiu galvoje Andorą, San Mariną ir Monaką. Manau, kad ekonominės erdvės išplėtimas būtų tink, žingsnis tinkama linkme, nes visi gautų daugiau galimybių bendroje rinkoje. Manau, kad mes turėtume apsvarstyti optimaliausius variantus, kaip, variantus, kaip bendradarbiauti su šiomis šalimis. EEE e e yra vienas iš, viena iš glaudesnio bendradarbiavimo galimybių. Bet manau, kad to bendradarbiavimo sąlygas reikėtų gerinti, reikėtų stiprinti bendros rinkos taisyklės. Ir man kyla klausimas, kuriuos EEE e e aspektus reikėtų tobulinti visų pirma. Čia teiraujosi komisijos nuomonės ir turiu galvoje bendros rinkos taisyklių taikymą. Tuo metu, kai naujos valstybės prisijungia prie EEE, ES e, taisyklės pradeda juose galioti ir tų taisyklių įgyvendinimas taip pat yra labai svarbus aspektas. Otmar Karas, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau, ponia pirmininkė, jūs pasveikinti su šią savaitę įsuvykusiu gimtadieniu. Ir kitas dalykas, aš norėčiau skirti savo dėmesį temai. EPE e sustarimo e, tikslas, išreikštas pirmajame straipsnėje, yra e, sustiprinti ir e, plėtoti visapusiškus e, santykius tarp ES ir e, šalių partnerių, kad būtų sukurta bendra ekonominė erdvė, veikiant, gerai funkcionuojanti erdvė Ir įvairiose srityse egzistuoja horizontaliosios bendradarbiavimo nuostatos. Tai yra labai svarbu, nes mes jau seniai konstatavome mokslinių tyrimų srityje, švietimo, mokymo srityje, jaunimo, energetikos, verslo skatinimo srityje. Visa, vis, visose šiose srityse mes esame tarpusavyje susiję, susijęti. Ir e, kalbant apie Europos ekonominę erdvę, mes turime turime mąstyti kitaip, naujoviškai. Vidaus rinka ir euras yra ES gerovės rodikliai. Už šio pastato yra Europos tarybos pastatas. Ir mums reikia Europos, jeigu kalbame apie ateitį, mums reikia e, kitų valstybių, kurios prisijungtų prie tos e, bendros erdvės. Mums reikia kiek manoma mažiau dvišalių susitarimų. Reikia nustatyti ekonominę sistemą, kuri padėtų e, dėrėtis e, su kitomis trečiosiomis valstybėmis e, ir tai taptų tai turėtų tapti slengščiu į dar didesnę integraciją, dar, dar platesnę ekonominę erdvę ir santykių erdvę. Tik taip mes galime e, užtikrinti gerą, e, tikrai puikią Europos ekonominės erdvės ateitį. Dėkoju. Paskutinis kalbėtojas, ponė Bastos. Labai ačiū. Pone komisijos narė, kolegos, prieš 20 metų buvo pasirašytas sustarimas, kad būtų sukurta Europos ekonominė erdvė. Ir ten tikėtasi išplėsti erdvę į Lichten, Lichtensteiną, Norvegiją, Islandiją, siekiant, kad tos visos šalis taptų stipresnės, kad toje teritorijoje būtų visiška judėjimo laisvė, kuri yra labai svarbi vidaus rinkai. Jeigu norime įsivaizduoti, kokios sėkmės tai susilaukė 2012 metais, sandorių vertė sudarė 160 milijardų eurų, nepaisant to fakto, kad vidaus rinka vis dar nėra užbaigta. Po dviejų dešimtmečių San Marinas, Andora ir Monakas išreiškė savo pagėdavimą sustiprinti ryšius su Europos Sąjunga. Vidaus rinka padidina visų dalyvių ekonominį augimą. Tai yra labai svarbus veiksnys kuriant augimą ir darbo vietas, kurių taip reikia Europai. Šios duomenys patvirtino poveikio vertinimo studiją, e, ponia Malstrom taip pat ją minėjo, Europos Sąjunga turėtų įvertinti EEE e e funkcionavimą ir taip pat turi veikti tam, kad užpildytų dar trūkstamus elementus ir taip pat turėtų optimizuoti vidaus rinkos potencialą. Taip pat būtina e, sustiprinti bendradarbiavimą su San Marino, Monako ir Andorą. Ačiū, dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų procedūros, suteiksiu žodį kolegai Blankovičiui. Labai ačiū. Esu iš Kroatijos. Ir norėjau pasakyti, kad mūsų įstojimas reiškia, jog mes išplėtėme Europos ekonominę erdvę. Ir mes džiaugiamės galėdami prisijungti prie šios erdvės. Ir manau, jog tą galima būtų palyginti ir su Europos laisvosios prekybos asociacija, asociacijos sutartime. Mes galėjome išplėsti Europos vieningą rinką. Nemanau, kad tolesnis prisijungimas prie Europos ekonominės erdvės galėtų kelti mums e, konkrečių iššūkių. Tam tikros šalis turi atitikti konkrečius kriterijus. Aš visiškai pritariu komisijos narės Malstrom analizai kalbant apie tai, kaip mes galime sustiprinti bendradarbiavimą pačioje Europos ekonominėje erdvėje. Ir man ypač yra svarbi komisijos narės pasirinkta galimybė sustiprinti bendradarbiavimą pačioje Europos Sąjungoje, pačioje Europos ekonominėje erdvėje. Ačiū pirmininkė. Aš esu delegacijos pirmininkas ir norėčiau išreikšti E, padėką vidaus rinkos komitetui už tai, kad iškėlė šį svarbų klausimą. Kalbant apie EEE, e e, mes manome, kad ji yra labai svarbi prisidedant prie vidaus rinkos veiklos, ypač kalbant apie vidaus rinkos teisės aktų perkelimą, gyventinimą ir stebėsime. Komisijos narė pasakė, jog praėjo 20 metų, pasaulis labai smarkiai pasikeitė. Andora, Monakas ir San Marinas neseniai įvykdė apsikeitimą nuomonėmis, vyko diskusijos tarp šių šalių ir Europos Sąjungos vis dar vyksta. E, e, e. Yra labai svarbi sąranga. Mes džiaugiamės girdėdami, kad komisija patvirtino komunikatą, taip pat netrukus paskelbs ataskaitą dėl Šveicarijos, vyksta puikus dialogas ir su Europos išorės veiksmų tarnyba. Man atrodo, kad EEE e, e tarybos ir komisijos sustarimas dėl platesnių principų bus labai svarbus. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad naujas institucinis sustarimas taip pat turėtų apimti ir parlamentinį ramstį, užtikrinant, kad šis parlamentas e, rimtai prisideda. Ačiū paskutinis kalbėtojas kolega Maletič. Ačiū. Nuo 1992 metų, kuomet buvo pasirašytas šis susitarimas, Europos e, laisvosios prekybos e, teritorija veikia labai teigiamai. E, Pastaruosius 20 metų Europa išsiplėtė ir Europos ekonominė erdvė palaipsniui keitėsi. Jis markiai pasikeitė nuo 92 metų. Dabar yra 6000 įvairių standartų, kurie yra labai svarbus vidaus rinkos funkcionavimui. Vis dėlto mes turime pasižiūrėti į tai, kaip mes e, atsiliepiame į krizes. Man atrodo, mes turime parodyti didesnį lankstumą, turime modifikuoti institucinę veiklą institucinį aparatą, turime racionaliau naudoti Europos nacionalinį biudžetą, taip pat turime mažinti nedarbą ir panaikinti skurdą. Pone Malstrom. Ačiū, na, iš tikrųjų diena buvo labai ilga. Dėkoju už šias diskusijas, pamėginsiu atsakyti į kai kurios klausimus, na, dėl Šveicarijos. Tam, kad užbaigtume dėrybas Mes vykdame darybas dėl institucinės sąrangos, kurios turės būti užbaigtos prieš pasirašant bet kokį gyventinamą sustarimą. Darybos dėl institucinės sąrangos siekia leisti Šveicarijai dalyvauti vidaus rinkoje, žinoma, laikantis jos taisyklių. Klausimai dėl San Marino, Andoros ir Monako. Kaip jau sakiau, mes analizuojame įvairius variantus, toje ataskaitoje, kuri bus netrukus po kelių mėnesių paskelbta ir ją aptarsime su jumis. Iš teisinės pusės kalbant, EEE e e e galima dalyvauti arba dalyvaujant Europos Sąjungoje kaip nariai, tai yra ilgalaikė perspektyva arba per Europos laisvosios prekybos asociaciją. Taigi mums galbūt reikės rasti ir kitokį sprendimą tam, kad galėtume atsižvelgti į tų šalių poreikius ir troškimus. Pone Šmit, jūs dar čia, na, mes vertiname vidaus politikos e, vystimasi ir tokių mikrovalstybių e, vystimasi. Kaip jūs sakiau, mes sieksime rasti sprendimą, slėpiant į tuos, e, tą susirūpinimą, kurį jūs išreiškite. Bet kuri šalis, norinti dalyvauti vidaus rinkoje, turės atitikti tam tikrus reikalavimus. Kalbant apie tokias mikrovalstybės, mes analizuojame jų atvejus ataskaitoje, kurią pateiksime, kai kurie atsakymai ten bus pateikti, mes perdusime jūsų klausimus ir susirūpinimą atstovį e, Ašton ir grįšime dar po kelių mėnesių ir aptarsime su jumis šios klausimus. Dėkoju, ačiū ponė pirmininkė už tai, kad vadovaujate šioms diskusijoms ir kitoms taip pat šiandien. Dėkoju ponė Mastrom, dėkoju visiems už diskusijas, mėly kolegos. Kita sesija prasidės rytoj 8.30 ryte ir dabar linkiu jums visiems puikaus vakaro pabaigos.